Colleagues, may I ask you to take seat? Kolegos, norėčiau paprašyti susėsti, pradėsime klausimus ir visus čia atvykusius prašau neužimti vietų skirtų kitiems žmonėms. Na, o šią diskusiją taip pat galime klausytis atskiroje salėje skirtoje klausimui ir stebėti internetu transliaciją. Taip pat noriu priminti, kad tik tai parlamento nariai gali ploti, jeigu jie to norėtų. Labas rytas. Pone Elskog, Empel e, laikinoji pirmininkė, ponas Buzekas, ITRE pirmininkas ir aš, ekonomikos komiteto pirmininkas, norėčiau pasveikinti Jurkį Kataneną, paskirtą į komisarą darbo vietoms, saugimui, investicijoms ir konkurencingumui. Jis pakviestas į klausimą mūsų trijų komitetų, kuris rengiamas pagal darbo tvarkos taisyklę bendrai, kur numatyta, kad jeigu kompetencijos sritis atitenka kelių komitetų kompetencijos sričiai, klausimas surengiamas bendrai trijų komitetų. Asocijuoti komitetai yra transporto ir turizmo bei regionų vystimosi komitetas. Kaip žinote, šio klausimo tikslas yra leisti parlamentui gyventinti savo teisę e, balsuoti dėl komisijos kolegijos ir padėti komitetams įvertinti, ar paskirtasis komisaras yra kvalifikuotas būti kolegijos nariu ir vykdyti atitinkamas pareigas, kurios jam paskirtos. Taip pat norėčiau priminti, kad prieš klausimą paskirtasis komisaras raštu atsakė į parengiamosius klausimus. Klaus, atsakymai raštu yra išdalinti visomis kalbomis visiems parlamento nariams ir pagal atitinkamas taisyklės jis pateikė interesų deklaraciją. Teisės reikalų komitetas nustatė, kad neturi pastabų dėl paskirtojo komisaro finansinių dek interesų deklaracijos. Taip pat noriu paaiškinti, kokia bus klausimo struktūra. Paskirtasis komisaras padarys įžanginį pareiškimą, kuris truks nelgiau kaip 15 minučių. Jis po to turės 5 minutės posėdžio pabaigoje e, padaryti baigiamį pareiškimą po įžangos išgirsime 45 klausimus, kuriuos užduos prometo nariai. Kiekvienam skaut klausimui bus skirta po 3 minutės. Vieną minutę klausimui, 2 minutės atsakymui. Taip pat noriu priminti parlamento nariams, kad 3 minučių principas yra griežtas, mes griežtai jo laikysimės. Vertimas bus 23 kalbas, todėl visi gali kalbėti savo gimtają kalbą. Kaip sakiau, diskusija taip pat transliuojama per internet, parlamento tinklavietę. Ir pagaliau aš kaip ekonominės reikalų komiteto pirmininkas norėčiau pateikti keletą pastabų. Nauja komisija turės siekti ambicingų tinkslų, ji turės padėti e, atsigauti ekonomikai, stimuliuoti investicijas, e, stengtis, kad daugėtų darbo vietų ir užpildyti tą investicijų spragą, kurią pasižymė Europos ekonomika pastaruoju metu. Ir šią prasme 300 milijardų eurų papildomų viešų ir privačių investicijų paketas, apie ką paskelbė paskirtasis komisaras Junkeris, būtų labai svarbus ir mes lauksime naujų detalių apie šį planą. Šio paketo dėmesio centre, kaip rašoma laiške bus infrastruktūra, moksliniai tyrimai, naujovės. Nemaža suma turėtų būti skirta projektams, kurie gali padėti e, neturintiems darbo gauti padarius darbus. Be to, reikia paspartinti ir išplėsti pastangas, kurios pradėtos dėti per jaunimo garantijos sistemą, kad būtų galima atnaujinti darbuotojų įgūdžius. Na ir pagaliau komisija ir biudžet, ir parlamentas turi dirbti kartu, užtikrindami, kad naujoji ekonomikos politinė, politikos koordinacija būtų sėkminga atsižvelgiant į struktūrinį reformų socialinį poveikį. Šią prasme, po koordinatorių, ekonomikos komiteto koordinatorių sprendimo, aš norėčiau paprašysiu e, poną Junkerį patikslinti e, atsakomybės pasidalymą komisijoje, ekonomikos srityje, ypač e, kiek tai liečia išorės ir vidaus atstovavimą iš komisijos pusės. Na ir e, čia lauksime šimtojo pirmininko Junkerio atsakymą iš įklausimą. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį Maritai Ulskog, žodį e, žimtumo komiteto vardu įkalbės. Ačiū, aš kalbėsiu švediškai Europos Sąjungai užtikrina keturis pagrindinės laisvės, tai yra Europos bendradarbiavimo pagrindas, <clears throat> kurį pastelkus galima skatinti užimtumą, ekonomikos augimą, ko mums dabar reikia, tačiau mes negalime leisti, kad vyktų neteisėtas socialinis dempingas, todėl ES privalo nustatyti minimales darbuotojų apsaugos taisyklės, bendra rinka negalime piknaudžiauti tam, kad suvaržytume darbuotojų teisės, keltume joms grėsmę. Europą kenčia nuo masinio nedarbo. Šią problemą galima išspręsti tik valstybėms narėms bendradarbiaujant, o ne konkuruojant tarpusavėje mažesniais atlyginimais ir mažesnėmis darbuotojų teisėmis. Būtina uh, įmonių veikloje atsižvelgti į pagrindinės darbuotojų teisės. Žinoma, būtina taip pat konstatuoti, kad stiprėja nacionalizmas, populizmas, Europa, jos institucijos nėra tokios populiarios gyventojų tarpe. Taigi, ponia Katainina, jūs taip pat turėtume skirti dėmesio šiams temos, tačiau daugiausiai darbo vietoms. Ponai Būzėkui žodis. Ačiū, <clears throat> ponė Ulskok, ponė Gvaltieri. Ačiū, kad bendrai pirmininkaujate su manimi šiam posėdžiui. Šiandien yra paskutinė klausimų diena, galbūt tai yra gera naujiena parlamento nariams, nes buvo labai daug klausimų, įdomiai diskutavome apie Europos problemas. Aš norėčiau pasveikinti poną Jirki Katainen, kuris yra paskirtasis komisijos vicepirmininkas. Taip pat norėčiau pasveikinti ekonomikos užimtumo įtrio komitetų kolegas, taip pat visus esančius šioje salėje, asmenys atstovaujančius smulku, smulkiam verslui, nevyriausybinėms organizacijoms, pramonės įmonėms, taip pat ir visus žiūrinčius, stebinčius šio posėdžio transliaciją. Noriu pasveikinti, kadangi transliacija internetu yra labai svarbus dalykas, parodantis, kad parlamentas nori būti skaidrus. Posėdis transliuojamas interneto tinklapyje. Noriu tarti keletą žodžių apie tai, kad mūsų komitetas įtrė atsakingas už mokslinius tyrimus, inovacijas, pramonę, verslumą, smulkų verslą, energetiką, skaitmeninę ekonomiką. Visos šios sritys įtakoja konkurencingumą, tą labai puikiai žinome. <clears throat> ir visos patenka į paskirtojo komisijos vicepirmininko atsakomybės ir koordinavimo sritį. Tai jis turės daryti bendradarbiaudamas su kai kuriais kitais komisijos nariais. Pagrindiniai iššūkiai, kurie mūsų laukia šiose sritise per artimiausius penkerius metus, kadangi atstovauju įtrio komitetui, Noriu pasakyti, kad mūsų komiteto kolegoms įdomu sužinoti, kaip e, paskirtasis e, komisijos vicepirmininkas e, ketina imti šių darbų tam, kad <clears throat> atitiktų mūsų lūkesčius. Labai ačiū, perdodu žodį bendra pirmininkui, ponai Gualtieri. Ačiū, ponai Buzekai. Dabar pirmasis įžanginės pastabas buvo labai įdomios, tačiau e, kadangi jau penktasis klausimas, tai